Ismaili. Panie i panowie, przystępujemy do kolejnego naszego punktu. Ponios ir ponai, dabar balsavimo paaiškinimai, tai yra kitas darbo, mūsų darbo tvarkės punktas. Pirmiausia, balsavimo paaiškinimai dėl pono Preda mm, rekomendacijos žodis poniai Makovei. Ačiū. Europos Sąjungos